asociacijoje. Taigi man iš tikrųjų didžiulis malnumas pasveikinti kolegas ir bičiulius iš Malaisijos senato. Mes tikimės, kad jūs, jūsų vizitas čia taip pat bus e, naudingas ir vaisingas. O dabar steiksiu žodį ponai Brok dviem minutėm. Pone pirmininkė. Pone komisijos pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė. antieuropiečiai neskiria, kas yra Europos taryba ir ES vadovų taryba. Tai buvo nekarta sumaišytos savokos. Tad norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl šios dienos diskusijos. Pirmininkaujanti Švedija labai taktiškai sprendė, kaip pasiekti Lisabono sutarties ratifikavimo tikslą. Norėčiau tikrai Švedijai už tai padėkoti. Tas procesas truko devynerius metus, dabar jis yra užbaigtas ir galime lengviau atsikvėpti. Norėčiau perspėti, kad dabar svarbu tą sutartį bus įgyveninti, prie praktinės jos pusės pereiti. Aišku, kad ES vadovų tarybos pirmininkas, jis bus legitimus, būdamas savo vyriausybės atstovu. E, parlamentas yra renkamas ES piliečių, na, o komisijos pirmininkas bus legitimai, legitimai veikiantis paskirtas asmuo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kokį vaidmenį vaidina institucijos ir į tai, ką, ką pasakė Žanas Monė apie institucijų svarbą. Neįmanoma, kad vicepirmininkų tapęs žmogus taptų komisijos vicepirmininku ir vyriausių įgaliotinių gali, gali iškilti tam tikrų juridinių nesklandumų. Europos parlamentas paskui turėtų pasinaudoti savo teisėmis. Mes nenorime, kad Lisabonos sutartis būtų panaudota vėl, vien tik tam, kad būtų galima viską spręsti tarp vyriausybinių pagrindų. Mes to nenorime. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į ES poziciją, o tą poziciją jūs žinote. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas ponui Brok, o dabar suteiksime žodį ponui Severin pusantros minutės. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, Lisabono sutarties įsigaliojimas yra istorinis įvykis. Mes turėtume e, džiaugtis tuo ir turėtume sveikinti vieni kitus ir pirmininkaujančią Švediją už tai, kad ji pasiekė tokio rezultato. Tačiau sutarties nepakanka. Net ir tobulas sutartis negali savaime išspręsti daugelio problemų. Reikia e, atsidavusių ir kompetitingų žmonių ją įgyvendinti. Lisabono sutarties atveju tai dar labiau svarbu, nes ši sutartis išplaukia iš nesibaigiančių kompromisų, ilgų diskusijų ir debatų. Todėl neišvengiamai toje sutartyje yra daug dviprasmybių ir daug trūkumų. Ateityje aukščiausio lygio vadovų susitikimai turės išsiaiškinti daugelį klausimų, išaiškinti taisyklės, apibriežti institucijas, teisingai interpretuoti visas sutarties nuostatas ir detaliai išaiškinti pareigybę prašymus. Būsimųjų teisės aktų, e, būsimųjų teisėkuros institucijų kompetencijos supriežimas taip pat labai svarbus. ES sąrangai išlikti. Tam, kad ta sąranga būtų tvirta, mes turime e, su, užtikrinti visų kultūrinių tradicinių regionuose ir tautose išlaikymą. Būtina, kad mes e, aiškiai apibrieštume tris pagrindinės pareigybės ES - tarybos pirmininką, komisijos pirmininką ir vyriausiai galiotinį tie asmenys, jų kompetencija apimtų visus jautriausius geografinių ir politinių regionų Europoje elementus. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime pasiekti tokio rezultato. Tai bus laudinga ES sąrangos gyvybingumui, institucijų efektyvumui ir ES reputacijai mūsų piliečio akise. Ačiū. Ačiū, ponė Severin. Dabar suteikiame žodis gerbiamai Anelija Temaki vienai minutiai. Arvoisa puhemies, sallikaa minun poikkeuksen. Labai ačiū. Aš išimties būdu norėčiau padėkoti žiniasklaidai šiandien. Be laisvos žiniasklaidos ir pluralistinės žiniasklaidos mūsų piliečiai būtų išstumti iš ES sprendimų prieimimo. Laimiai mes Turime diskusijas, kurios vyksta žiniasklaidoje tą temą apie galimus kandidatus ir apie galimus žmonės, kurie užims e, tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio vietas. Per šias diskusijas girdėjome keletą pavardžių. Manau, kad mums reikėtų pagrysti kad suprantame, kokie svarbus yra demokratiniai rinkimai tokių asmenų. Turkijos parlamento atstovai dalyvavo mūsų diskusijoje apie tai, kas e, galėtų įvykti po Lisabono sutarties. Kai mes lankėmės Turkijoje, jie mūsų klausė, o kaipgi vyks rinkimai, kaip jie bus organizuojami, kaip bus skeliami kandidatai. Tai tik rodo, kad mes dar ES turime labai daug tobulėti, skaitant ir skaidrumą. Ačiū. Meloji kolegė, dabar suteiksiu žodį vienai minutiai poniai, ponui Fox. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti neformales diskusijas, kurios, kaip mes žinome, dominavo per paskutinį Europos vadovų susitikimą. Be bejonės aš turiu galvoje būsimojo tarybos pirmininko iš rinkimą ir jo vaidmens apibrėžimą. Aš manau, kad pirmininkas turėtų būti tarybos tarnas. Pirmininkas, o ne e, generalinis direktorius. Todėl labai svarbu, kad e, tas pirmininkas e, būtų bendradarbiavimo, bendradarbiauti linkęs žmogus ir žmonių pasitikėjimą turintis žmogus. Aš manau, kad geriausias kandidatas būtų Tonis Bleras. Aš, e, kaip ir ponė Merkel, e, bijau, kad reiks klausytis tam tikro žaibo greičių kalbančio žmogaus, kuris e, bus, kurio balsas skambės visame pasaulyje. Aš noriu pasakyti, kad ponas Bleras būtent toks ir yra. Ponas Bleras neturi žmonių pasitikėjimo, jis netinka tam darbui ir aš prašyčiau tarybos jo neskirti. Ačiū ponė Foksai. Bastian Belder. Eh, Ačiū ponė pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu perskaičiau pirmininkaujančios valstybės parengtą dokumentą dėl išorės tarnybos. Manau, kad akivaizdu, kad pirmininkaujantį Švediją yra numačiusi šiek tiek daugiau laiko tam, kad būtų galima parinkti kandidatus į vyriausiųjų galiotinio postą. Nėra tiek jau daug žmonių, kurie būtų gebantis tas pareigas vykdyti. Manau, kad svarbu čia skiriant šias min laikytis tarp institutinės pusiausviros. Galiausiai kiti kolegos taip pat tokiai nuomoniai pritarė. Turėčiau pasakyti, kad išorės reikalų tarnyba nėra komisijos dalis, tačiau mes kalbame apie užsienio politikos klausimą, tai yra dalykas priklausantis šalių kompetencijai ir aš manau, kad jeigu įvyks kažkoks šių klausimų internacionalizavimas, nepaisant gerų ketinimų, gali atsitikti taip, kad klausimas ištruks iš mūsų kontrolės. Ponas Klas turi žodį. Ponas Klas, ačiū, ponė pirmininkė. Tos dėrybos susijusios su tarybos pirmininko skirimu nėra džiuginantis reiškinys. Manau, Belgijoje mes e, esame girdėję apie premjero Van Rompui e, kandidatūrą. E, neva yra sakoma, kad jis turi nedaug priešų, jis geba nesunkiai rasti kompromisus. Tokia dirbtinė šalis kaip Belgija jį suformavo kaip asmenį ir tai gali pasitarnauti jam e, atliekant šias pareigas. Tačiau niekas nėra suinteresuotas, kad ES taptų didesnio masto Belgija ateityje. E, taigi reikėtų parinkti tokį žmogų, kuris e, sugebėtų valdyti ES. Ponas Van Rompuy yra, sakyčiau, status quo tam tikro sergėtojas. Tai yra durininkas to status quo. Ir manyčiau, kad tai yra bespalvė asmenybė. O asmenybė šiame pose turi būti tikrai spalvinga. Tai neturi būti tas asmo, kuris šoks pagal komisijos muziką. Priešingai, tai, būti, tai turi būti mąstantis, analizuojantis žmogus ir ta asmenybė. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas, suteikiu žodį ponui Otmar Karas. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Prieš 20 metų mums pavyko įveikti Europos susiskaldimą, e, pavyko demokratijai įveikti diktatūrą. Atsirado projektas, kuris leido suvienyti mūsų žemyną. Tai yra tas projektas, kurio tikslas yra stabilumas, demokratija ir laisvė. Mes norime tą projektą plėsti. Manau, kad teisės ir vertybių bendrėje turi būti stiprinama ir plėstis. Po šios dienos posėdžio turime prisimti įsipareigojimą padaryti viską, kad neatsirastų naujų dalančių sienų atskiriančias pasaulio valstybės ar suskaldančias šalis. Lisabono sutartis yra viena iš didžiausių um, iniciatyvų, demokratinių iniciatyvų nuo tiesioginių rinkimų į Europos parlamentą pradžios. Maničiau, kad mes turime tapti demokratijos šaukliais, turime pasinaudoti šią galimybę, turime turėti politinės valios šią sutartį įgyvendinti. Jeigu tos politinės valios nepristiks, tai reiškia, kad mes turime atsisakyti minties, kad reikia ieškoti mažiausiojo bendro vardiklio, nes dėl to mūsų bendrė gali susilpnėti. Mes tuo būdu nepažabosime krizės. O nedarbas auks. Ir um, nepavyks išspręsti ekonominių klausimų. Būti europiečių reiškia taip pat ir geriausių sprendimų paiešką. E, debatai dėl asmenybių pastarosiomis dienomis man sukelia tokį slogutį. Mes geriausių sprendimų nerandame, europietiškiausių sprendimų nerandame. Tiesiog gali atsitikti taip, kad Lisabonos sutarties reikalavimams pateiksime neteisingą atsakymą. Ačiū. Ačiū, ponė Karas sako pirmininkas, o dabar žodis ponui Lopes Aguilar, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dvi pastabas išsakyti apie labai svarbius šiandien paminėtus klausimus. Ir aš pristatysiu juos iš laisvės saugumo ir teisingumo bei iš atitinkamų sričių perspektyvos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog imigracija e, gavo labai svarbę vietą tarybos išvadose. Manau, kad reikia šioje srityje atėję sukurti bendrijos politiką. Tikiuosi, kad Ispanija pirmininkaudama tai padarys. Ir tada Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų atlikti svarbes. Be to buvo paminėta solidarumo klausimas migracijos srautų požiūriu. Atsiprašau, bet ten nekalbame apie privalomą solidarumą kuris apima ir finansinę paramą. Dėl laisvės saugumo ir teisingumo erdvės turiu pasakyti, kad Europos parlamentas šį klausimą traktuoja kaip esminiai svarbu. Ši sritis yra labai svarbi, nes ES piliečiai gruodžio mėnesį Europos vadovų tarybas išvadas stebės itin atidžiai, stengdamėsi įvertinti, kiek bendrumo bus suteikta teisingumo laisvės e, e, erdvei pagal Stoholmo programą. Ačiū. Ir dėkoju už tai, kad kalbėjote tiksliai tiek, kiek jums suteikta laiko. Vieną minutę, ponui Daf. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. President. It's... Pirmininkė, smagu, kad pagaliau galime baigti Lisabono sutarties sagos paskutinį skyrių skaityti. Bet aš apgailestauju, kad mes turėjome sumokėti kainą už Britanijos precedentą dėl e, žmogaus teisų hartijos ir turėjome praplėsti tos išimties taikymą ir iki čekų. Protokolas suteikia galimybę pasitraukti iš hartijos taikymo. Ir aš būčiau dėkingas, jeigu pirmininkaujanti šalis, baigdama diskusiją, patvirtintų, kad tokios pozicijos nebus laikomasi plačiau ir kad hartija toliau išliks privaloma, privalomai taikoma čekams ir jų prezidentui besėdinčiam savo pilyje. Protokolo tikslas pažaboti teismų praktiką eksploatuojant hartiją vidiniuose bilinėjimuose. Tai yra labai nepriimtina ir tokios didžiulės, e, tokio didelio darbo pabaigoje tai reikštų tam tikrą teisinę plaidumą. Ačiū. Dabar Vieną minutę ponui Petrovskijui. Pone pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Nepaisant visų deklaracijų apie tai, kaip ES galės būti veiksmingesnė po Lisabono sarties prieimimo, reikia prisiminti, kad atveriama Pandoros skrinė. Nuostatos yra miglotos. Jau dabar matome, kad ES lyderiai susiskaldė. Niekas pagal šią sutartį net nežino, kokias galės turės Europos e, tarybos pirmininkas. Nekalbama ir apie demokratinį jo išrinkimą. Ką pirmininkas darys, priklausys nuo to, ką jis veikia anksčiau ir kokia stipri asmenybė tos bus toje vietoje. Ta patį galėtume pasakyti ir apie ES užsienio reikalų ministrą. Dauguma ES piliečių laukia atsakymo į klausimą, ar mes siekiame sukurti Europos superfederalinę valstybę e, nacionalinio suverenumo kainą, praradimo kainą. Ir ar naujasis Europos pirmininkas nesugrįž prie senų antidemokratinės Europos tradicijų? Ačiū Mariju Mauro dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir labai dėkoju Švedijai pirmininkaujančiai tarybai už labai aiškius rezultatus pasiektus per šešis mėnesius. Tuo pat metu aš norėčiau kreiptis į Švediją ir pateikti jiems dovaną šį baltą popieriaus lapą, kurį jūs galėsite panaudoti per artimiausias dienas kaip realią neįlinę priemonę išbristi iš sunkumų, kurie susidarė ieškant teisingo kandidato į ES pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio vietą. Jeigu jūs galėtumėte įtikinti vyriausybių vadovus rašyti ant šio popieriaus lapo ne pavardės, kurias matome laikrašiuose ir girdime televizijoje, bet e, tai, kaip jie įsivaizduoja ES užsienio politiką, tai galėtume pažengti labai didelį žingsnį į priekį. Kaip jie galėtų paaiškinti, pavyzdžiui, didesnio koordinavimo galimybės arba kaip jie įsivaizduoja tikrą užsienio politiką. Jeigu jie tai padarytų, tada būtų labai lengva rasti pavardę ar veidą, kuris atstovautų ES pasaulyje. Tai būtų tikrasis skaidrumas. Tokio skaidrumo mums reikia, kad suprastume, kaip mes įsivaizduojame ES užsienio politiką ateityje. Taigi bus labai svarbu mums rasti žmonės, kurie įkūnyja ES dvasę, kurie atliks Europos vadovo vaidmenį tarptautinėje arenoje. Mes turime dar kartą įtvirtinti mūsų tėvų steigėjų vertybės. Reikia vienijančios vyriausybės, kuri būtų jaučiama ir girdima pasaulio arenoje. ES nėra monolitinis blokas, tai yra vyrų ir moterų pastangų vaisius ir tie žmonės turi susitelkti nuolat e, remdamiesi vertybėmis, kurių pamatų pastatyta Europa. Tokiu būdu pasieksime pridėtinę vertę, bet nepamirškime realizmą. Ačiū. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponas David Sasolį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš irgi noriu padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai už tai, kas yra padaryta Jie sugebėjo įtvirtinti sąlygas, leidžiantis ratifikuoti Lisabono sutartį. Tos sutarties mums tikrai reikia, nes ji atveria galimybę išplėsti ir sustiprinti, pavyzdžiui, Europos parlamento galės. Tie du žmonės, tos dvi pareigybės, kurios atstovaus institucinė ir politinė sąjunga, taip pat turės daug reikšmės. Mes tikimės, kad taryba ir komisija išmintingai interpretuos kandidatūras, kurias gaus iš stambiausių ES politinių šeimų. Ir per kitą susitikimą bus galima priimti autoritetingą sprendimą, kurį visapusiškai rems žmonės, garbingi politikai. Nes supraskime, kad tie žmonės turės atstovauti mus visus. O ko mums reikia? Mums reikia tokio tarybos vadovo, kuris gali garantuoti nuoseklumą ir testinumą. Mums reikia tokio vyriausiojo įgaliotinio, kuris gali e, įvairia pusiškame pasaulyje pasinaudoti savo patirtimi ir kvalifikaciją tam, kad Europa gautų viską, kas reikalinga. Tuo pat metu turi būti užtikrinta pusiausvėra tarp vyriausybinės dimensijos ir parlamentinės dimensijos Europoje. Be to reikia tokios komisijos, kuri būtų stipri ir vieninga, kuri būtų subalansuota politiškai, geografiškai ir lyčių požiūrių. Ypač svarbu, kad tai įvyktų dabar, praėjus 20 metų po, Lisabon, po Berlyno sienos sugrįvimo, sienos, kuri dalino Europoje dvi dalis. Ir tai be abejonės suteiks vilties, kad atsiras vieninga, stipri Europa, kuri tenkins solidarumo ir teisingumo poreikius. Ačiū. Dėkoju. Ponui Sasoriui, ponas Mišel, minutė. Pone pirmininkė, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai švedijai ir ją pasveikinti atlikusią puikų darbą. Tačiau norėčiau pasinaudoti šią galimybę pasisakyti ir kreiptis į pirmininką Baroso par, per ponę Valstrom. Jinai perduos jam pastabas. Norėjau taip pat sureaguoti į tai, ką sakė ponas Verhofstatas. Mes visi norime efektyviai dirbančius ir patikimos komisijos, kuri naudojasi jai tenkančią iniciatyvos teisę ir kuri be jokio kuklumo taiko bendrijų metodą. Jeigu norite tokios komisijos, girdėjau, kad ponas Barosų jos tokios nori, man regis, kad reikia jos veiksmus sutelkti prie tos kompetencijos, kuris suktųsi apie 4-5 ramščius, o kiekvienas iš jų būtų susijęta su tam tikra politinė atsakomybė. Vicepirmininkas turėtų turėti reikiamas galias ir įgaliojimus, kad galėtų užtikrinti visų tų, jo kūruojamo ramščio politikų nuoseklumą. Dėl komisijos kompetencijos. Aš turiu patirties. Buvau penkerius metus komisaras. Dabartinė kompetencija prieštarauja bendrijų metodui ir kenkia komisija tuo pat metu visai institucijai. Pirmininkai, jūs perduosite ponui Baroso šitos mano žodžius. Ir yra tikrai reikalinga peržiūrėti kompetencijos struktūrą. Kartais, na, gali pasirodyti, kad tai yra dviveidiškas šiek tiek žingsnis. Tačiau aš nesuprasčiau, kad dabartinis, jeigu dabartinis pirmininkas uh, nesiektų, kad ši institucija taptų ambicingesnė. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponui Mišel, žodis ponui Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir aš pirmininkaujančiai Švedijai už jos atkaklumą. Turime Lisabono sutartį, jos dėka. Tačiau tokia sutartis yra ne šiaip savo projektas, tai yra uh, tam tikrą įrankių dėžutę, kurią reikia naudotis įgyvendinant e, tuos dalykus, kuriuos turime įgyvendinti. Žmonės įgyvendina tuos, prijok, pri, tuos visus projektus, jūs ir mes. Tad svarbu tą dėžutę tinkamai naudotis. Tas perinasis laikotarpis yra pernelyg ilgas, bet dabar jau esame pasirengę atremti tuos svarbiausius tris iššūkius. Mes čia, aš manau, gerbiami kolegos, e, e, pastatėme ant kortos ne tik ES patikimumą, bet ir jos suverenumą. Pirmasis iššūkis, kurį teks atremti, jei norėsime būti patikimi, yra krizė. Iš tos krizės nepavyks išsisukti taip, lyg nieko nebūtų buvę. Reikia iš to pasimokyti ir santykiuose su jungtinėmis valstybėmis ypač. Dėl valdysenos, dėl solidarumo, e, dėl skaidrumo, e, pasaulio ekonomikos reguliavimo turime pasimokyti. Mes turime pasimokyti tam, kad sustiprėtume, sustiprintume vidaus rinką, kad sutaikytume rinką su socialiniais aspektais. Ir čia galiu tik pritarti Mario Monti. Prezidentas Baroso jam ir patikėjo renkti dokumentą šią temą. Antrasis dalykas yra žalias ekonomikos augimas. Kyoto mes, Kyoto susirimo pasirašydami prisėmėme įsipareigojimus, turime laikytis ir toliau savo pozicijos ir turime sekti kad mūsų partneriai, kitos, kiti dideli regionai ir šalis laikytųsi tokio pat požiūrio. Trečias iššūkis - mums yra svarbu, kad būtume prie stalo, o ne už stalo ar po stalu, prie stalo tų, kurie artimiausiams 20 metų e, nulems pasaulio ateitį. Tai nėra lengva, kai esame 27 valstybės narės. Tačiau aš nenorėčiau, kad m, kitos valstybės spręstų už mus. Tad būtent mes ir manome, kad tas e, vyriausias įsigaliotinis turėtų turėti reikiamus įgaliojimus. Tad štai, manyčiau, kad kuo anksčiau būsime pasirengę tuos darbus atlikti, tuo geriau bus visiems ES piliečiams. Būtent dėl to lauksime tų sprendimų, kuriuos jūs priimsite kompetentingai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Barnie. Žodis kolegai Gons. Pone pirmininkė, nenorėčiau čia šiandien kalbėti apie Lisabono sutartį. Tiesiog norėčiau labiau paminėti vieną kitą ekonomikos aspektą e, susijusiu su tarybos išvadomis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad finansinis stabilumas yra minimas šiame dokumente. E, dėl to galiu tik sutikti su jumis, tačiau tuo pat metu manau, kad žmonės yra pavargę, nebeturi jėgų, įmonės nebeturi pinigų ir tikrai neturi galimybės gauti paskolas. Vis daugiau žmonių netenka darbo. Džiaugiuosi matydama, kad šiame dokumente tie aspektai yra minimi. Norėčiau pasakyti, kad ekonomikos gaivinimas nėra pakankamas. Europa dabar yra silpnesnė negu prieš krizę. Mes negalime sakyti, kad Europa stiprėja. Jei, jau labiau, jeigu patys nededame tam reikiamų pastangų, jeigu mums nepavyks vėl sukurti darbo vietas, jas atkurti, jeigu mes negalėsime sėkmingai kovoti su socialinė atskirtimi, mes niekada ekonomikos neatgaivinsime. Atvirasis koordinavimo metodas taip pat yra nepakankamas žingsnis. Reikėtų, kad tos sistemos ir tie metodai būtų žymiai efektyvesni. Tai dėl socialinės Europos ir viso to, ką mes pasiekėme, kurdami socialinę Europą, norėčiau pasakyti, kad turime tęsti tuos projektus ir dirbti atsakingiau ir aktyviau. Pirmininkas, ačiū. Žodis poniai Ek, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė politika ir psichologija yra glaudžiai susiję dalykai, tačiau yra daug žmonių, kurie bando atskirti tokius dalykus, ypač kai kalbama apie Kyoto dėrybas Kopenhagoje, kurios įvyks kit, e, po kelių savaičių. Mes čia kalbame apie klimato tikslus ir tie klimato tikslai, kurių mes siekiame čia parlamente, kuriuos mes pasiūlėme, e, mes jų negalime atsisakyti ir mums iš tiesų reikia sprendimo. Kalbant apie klimato paketą, yra visiškai aišku, kad čia mes kalbame apie savo iškeltus klimato tikslus, o aš norėčiau Švedijos kaip pirmininkaujančios valstybės paprašyti, kad jį konstruktyviai padirbėtų dėrybose, kad mes turėtume gerą dėrybų rezultatą, kad mes e, galėtume e, sukurti uh, kažką naujo Kopenhagoje, kas padėtų mums siekti mūsų tikslų. Mes tikrai esame užsibrėžę daug dalykų ir galima suskirstyti žmonės į dvi grupės. Vieni būtų tie, kurie eina priekyje, o kiti, kurie šliaužia iš paskos ir kritikuoja. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar žodis suteikiamas poniai Ganakų dviem minutėm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pasižymėjau, ką sakė pirmininkaujanti valstybė dėl ekonominės krizės. Tačiau juk yra aišku, kad e, stabilumo paktas negali būti taikomas vis daugiau valstybių narių ir mes nenorime, kad tai taptų vertybių krizę yra teisinga tai, ką pasakė pirmininkaujanti valstybė, tačiau mes turime atsižvelgti į tai, ką, ko mes galime pasiekti. Mes turime paskatinti JAV, kad ji prisijungtų prie mūsų Kopenhagoje. Praėjus devyniems metams po e, krizės, kurią iššaukė Nicos sutar, sutartis ir po neišspręstų institucinių klausimų, mes galiausiai pasirašėme Lisabono sutartį. Tas procesas buvo labai sudėtingas, tačiau iš esmės mes turime kalbėti ne apie institucijas, o apie asmenybės, kurios įgyvendins tuos tikslus ir tai yra susiję su didžiulė atsakomybė. E, Europos komisija yra susijusi su didžiulė atsakomybė. Taip pat atsakingas klausimas klausimas yra, kas bus aukštasis užsienio politikos įgaliotinis, kas kalbės visų valstybių vardu. Taip pat yra esminis klausimas, kas bus tarybos pirmininkas. Tai yra klausimai, kurie yra svarbus mums visiems. Ir kurių mes aiškiai nesuformulavome. Atsigręžkime į konventą. Iš tiesų mes norėjome, kad komisijos pirmininkas e, prisijimtų aukšto įgaliotinio vaidmenį ir tai iš tiesų būtų teisingas sprendimas, nes, tai būtų, nes komisija yra koordinacinė institucinė, institucija, jinai padeda išvengti konfliktų su taryba ir mes tikimės, kad komisijos pirmininkas ir tarybos pirmininkas pasieks atitinkamo koordinavimo e, tarp valstybių narių, kad abu organai, abi institucijos galėtų bendradarbiauti taip, kad e, nenukentėtų bendrijos principai tas principas, kuris įsitvirtino čia ke, per keli, keliarius metus. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau žodis suteikiamas ori, Oregi Atondo pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Čekijos problemos sprendimas buvo puikus sprendimas, jis nebuvo tobulas, bet tikriausiai geriausias įmanomas sprendimas, kaip buvo galima išspręsti tokį problemą. Tokią problemą. Manau, kad 2010 metai bus esminiai metai ES. Mes turėsime naują ES vadovavimo schemą, naują teisinį statusą, naują pirmininką ir pagaliau mes kalbėsime apie ES kaip teisinį asmenį, juridinį asmenį, o ne apie kaip. Va, va, valstybių e, atskirą grupę, atskirų valstybių grupę. Manau, kad Europa e, turi nugalėti pirmuosius tokius nacionalizmo daigelius. Ir mes, jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip, kaip mes atrodėme prieš dešimt metų, e, kaip, kok, buvo, kokia buvo eurozonos istorija, tai manau, kad galime pasakyti, kad e, mes e, padarėme, atitink, turime pasidaryti atitinkamas išvadas ir būtų labai svarbu, kad komisija ir komisarai būtų patvirtinti e, gruodžio mėnesį, kad sausio mėnesį jie galėtų pradėti naują darbą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kas yra ES, kam ji yra reikalinga. ES turi vieną bendrą, vieningą balsą, stiprų balsą tam, kad ji galėtų atstovauti tam, kas yra brangumus visiems, tai yra visuomenės teisės ir ekonomikos modelį, kuris galėtų būti pavyzdys visam pasauliu. Ačiū. Dėkoju. Pone Šmit, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Švedija, kaip pirmininkaujanti šalis, gali pati save pasveikinti su tuo, kas buvo pasiekta. Na, parlamente aptariami tarp instituciniai klausimai ir, ir net Vaclavas Havlis buvo pasirinkęs žengti keletą žingsnių į priekį. Dabar Čekijos konstitucinis teismas priėmė atitinkamą sprendimą ir dabar visi žvelgintinė karalystė. Į Kopenhagos konferenciją atvyks daug aukšto rango politikų ir reikia prisimti atsakomybę už klimato šilimą žemėje. Taip pat reikėtų pagalvoti, ką galėtų nuveikti ir ūkio subjektai. Na, kitą savaitę šios klausimus aptars ir užsienio reikalų ministrai, prezidentai. Man atrodo, demokratinėje Europoje turėtų būti gėda dėl tokio um, visko laikymas slaptyje. Ponas Kelam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti trim pastebėjimai. Lisabonos sutartis įsigalios ir tuomet Europai kaip niekuomet reikės veiksmingos bendros užsienio ir saugumo politikos, kuri remtasi solidarumo principu. Ir manau, kad jeigu tokia solidarumą turėsime, galėsime iškirsti kelią Putino kieslams. Antras dalykas, turime suvokti, kad susikloščius nauja situacija reikia svarbios komisijos, kuri galėtų prisimti atsakomybę už Lisabono sutarties įgyvendinimą. Ir trečia, kai kalbame apie aukščiausias pareigas, tai mums reikalinga komisijos kolegija kuri uh, susidarytų iš asmenybių, ne vien tik tais funkcionierių. Tai yra, tai turėtų būti asmenybės, kurie galėtų prisimti atsakomybę už testinį darbą. Kom Europoje. Taigi tam, kad galėtume išspręsti milžiniškus naujus iš, iššūkius, svarbu, kad ir mūsų valstybės vyrai būtų vieningi. Mes turėtume juos žvelgti be stereotipų, be ankstinio nusistatymo ir reikėtų pasiži... užtikrinti, kad anksti busimajame trejete ir naujų valstybių narių atstovai būtų ats, atstovaujamas. Ir jeigu mes vadovausimės tuo, kad Europa yra mūsų devinė, aš, jeigu vadovausimės šio principu, mes įgyvendinsime Lisabono sudartį. Dėkuoju ponui Kelamui. Dabar pradėsime vienos e, spontaniškų pasisakymų raundą. E, kolegė Sanda Kanjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, jog galiausiai įsigalios Lisabonos sutartis. Na ir dabar kyla klausimas, koks asmuo taps naujoju ES prezidentu? Renkant prezidentą reikia atsižvelgti į aukščiausio rango politikus valstybės narėse ir tinkamai parinkti prezidentą tam, kad būtų pusiausvyra, tam, kad jis sugebėtų staroti su iššūkiais. Būsim, pra, ankstesnioji Latvijos Respublikos prezidentė Freiberga yra štai tokia iškili politikė, kuri galėtų sėkmingai susidoroti su šiuo vaidmeniu. Jos likimas atspindi mūsų padalinto žemynų likimą. Po antro pasaulinio karo jai teko e, išvykti iš Eivyje ir galėjo grįžti savo tėvynę tik po to, kai Latvija atgavo nepriklausomybę. Ji aštuonerius metus ėjo e, mūsų prezidentės pareigas ir per tuos metus e, Latvija tapo NATO ir ES valstybė nare. E, pone Freiberg yra įsitikinusi europietė, tikinti Europos ateitimi. Ir nebejoju, jog ji tikrai sugebėtų susidaroti su iškeliais. Toliau, ponas Badžiai. Tačiau labai paprašysiu laikytis kalbėjimo laiko vieną minutę ir nedaugiau. Dėkoju ponė pirmininkė. Lisabonos sutartis e, buvo pirmiausia ratifikuotas Vengrijoje ir aš norėčiau pasveikinti e, Švedijos Švedija kaip pirmininkaujančia valstybė nuveikus puikų darbą visos Vengrijos e, va, vardu ir manau, kad Švedija tikrai padarė viską, kad būtų galima išspręsti tas problemas, kurios buvo susijęs su Čekijos prezidentus. E, iš tiesų mes tikimės, kad galėsime to jau pat pradėti darbą pagal naująją sutartį ir manau, kad yra labai svarbu, kad Lisabono sutartis visų pirma akcentuoja mažumų teises. Aš norėčiau ponios Valstrom paprašyti, kad ji garantuotų, kad kitas e, komisaras e, gerbtų taip pat visų e, mažumų teises ir visų migrantų teises. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar ponė Maginės vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Airija dabar visi džiugiauja po to, kai Lisabono sutartis buvo e, ratifikuota. Tačiau aš atsakau, šis procesas buvo e, toks sudėtingas, toks ilgas, kad tiesiog jaučiamas palengvėjimas. Uh, Na, tačiau iš diskusijų iškėjo, kad tikrasis darbas prasidės tik dabar. Ir dabar svarbiausia yra skirsti tinkamus asmenys į pareigas. Taigi reikėtų skirti tinkamus asmenys, tinkamas asmenybė šioms naujoms pareigoms. Atsipraš, gaila, kad tam prireikia papildomo laiko, nes tiesą sakant, tai vilkina visų institucijų darbo, darbo daug. Tačiau galbūt geriau šiek tiek savo skirti laiko tinkamiems žmonėms juos išrinkti. Ir jų laukintis darbai, užduotis yra svarbės, todėl labai svarbu, kad tie žmonės būtų angažuoti, energingi, kad jie būtų tikri europiečiai. Na ir ponė Barosas stiprios institucijos yra svarbus dalykas ir įsiklausykite į mūsų parlamento balsą, nes mes esame tiesiog išrinkti ir tokiu būdu arčiausiai piliečių. doamnă președinte e, apreciez spuse de domnul președinte Reinfeldt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai pritariu tam, ką sakė pirmininkas Anfeld ir malonu, kad e, vadovų tarybai spalio mėnesį buvo sudarinta bendra pozicija uh, Kopenhagos konferencijai. Rumunija ėmėsi žingsnių kovai su klimato kaita, taip pat žingsnių, kurie leistų sumažinti šiltnamio, dujos, e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tačiau nieko nepasieksime, jeigu nesidėrėsime tarptautinių lygių. Ir mes ES turėtume nusistatyti ambicingesnį tikslą nei 20 procentų emisijų mažinimas. Mes turime E, sukurti tam tikras sąlygas, be kurių neįmanoma būtų pasiekti savo tikslų. Taigi manau, kad būsimoje sutartyje reikia numatyti privalomo uh, pobūdžio nuostatų liečiančių klimato įsipareigojimus. Be kita ko, tokius įsipareigojimus turi prisimti ir besivystančios bei augančios ekonomikos šalis. Dėkoju. Pane Autala. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip tik šiuo metu e, aktualiu metu salėje vyksta labai įdomi diskusija. Mes matome visų trijų institucijų atstovus. Tarp mūsų yra ponia Malmstrom, ponia Valstrom ir jūs, ponia pirmininkė. Ir manau, kad būtų tikrai labai gerai, jeigu mes ir ateityje reguliariai e, taip diskutuotumėme ir kad e, kuo daugiau po aukštų postų užimtų moteris, nes iš tiesų mes matome, kad jos dirba puikiai ir ypač Europos parlamento moteris e, tą įrodo. Mes net komisarui Baroso parašėme, kad mes norime pokyčių, mes norime e, teisingo paski, postų paskirstimo tarp vyrų ir moterų ir tikiuosi, kad dabar bus proga pasinaudoti šią galimybę, nes komisijos pirmininkas e, atrodo yra mūsų pusėje, tik tai valstybės narės nieko nedaro, kad pakeistų e, šią situaciją ir pagerintų ją. Juk negali būti taip, kad mes e, neturime moterų, kurios būtų vertos aukštų postų. Dėkoju, sako pirmininkė. Dėkoju e, Jums už šios e, nuoširdžius žodžius, ponas Vaska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paremti Čekijos Respubliko ir prezidento Klauso poziciją, panašiai kaip ir Vokietijos federalinė Respublika. Jie turėjo įsiklausyti į Konstitucinio teismo nutartį, taigi ir ponui klausimui reikėjo palaukti Čekijos konstitucinio teismo sprendimą. Aš manau, kad jis elgėsi kaip atsakingas valstybės vyras. Ir e, tol, kol jis ir jei, kadangi jis nebuvo tikras dėl teisės akto, jis paprašė teismo pareikš, pareikšti savo poziciją dėl sutarties. Lisabonos sutartis įsigalios ekonominės krizės Europoje metu. Dabartiniai vyriausybės sprendimai skirti kovai su ekonominė krize nėra pakankami. Todėl manau, kad ateityje reikės labiau koordinuoti mūsų veiksmus ir reikėtų atsisakyti sprendimų, kurie ne, nebūtų uh, e, kur, veiksmingi. Taigi svarbu, kad ir komisija elgtųsi profesionaliai ir atsakingai. Köszönöm szépen, elnök asszony! Dėkoju. Esu įsitikinusi, kad Lisabonos sutartis padės mums sukurti geresnę Europą, kuri stovės ant, su, ant saugesnio, stabilesnio pamato ir mes galėsime geriau koncentruotis į piliečių problemas. Tačiau pažiūrėkime, kokią kainą mes už tai sumokėjome šiuo metu yra tyčiojamasi iš mūsų vertybių ir atrodo pragmatizmas nugali pagrindinės vertybės. Ir aš e, labai džiaugiuosi, kad Čekijos prezidentas e, pasirašęs sutartį. Jis prisimnė Benešo dekretus, tačiau šiame kontekste norėčiau prisiminti, kad daugelis vengrų ir vokiečių buvo e, priverstinai evakuoti, jie prarado savo turtą ir manau, kad mes dabar susidurėme su tokia situ situacija, kurios negalima e, toleruoti nei teisiniu, nei politiniu, nei moraliniu pagrindu. E, jeigu mes E, šitos dokumentus susijėtume su e, stojimo į Europos Sąjungą, pavyzdžiui, Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą dėrybomis, tai iš tiesų būtų baisi situacija ir, de, ir baisu, kad taip atsitiko. Dėkoju toliau ponė Ticau. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau atkreipti dėmesį Baltijos jūros strategiją. Manau, kad tai yra tas modelis, kuriuo ES turėtų naudotis platesniu mastu. Jis prisideda prie regiono ekonominio vystimosi ir be kitako ir prie bendro Europos konkurencingumo. Manau, kad ES Kopenhagos konferencijoje turi būti lyderių kovoje su klimato kaita ir Europas dabar prisėmė jau įsipareigojimą 20 procentų iki 2020 metų. Yra patvirtintas paketas, kuris turi būti įgyvendintas. Ir dabar manau, kad ES turi sukurti greitą ir veiksmingą teisinį pagrindą, kuris leistų finansuoti ekoekonomiką. ES turi taikyti priemonės kovas su klimato kaita ir be kita ko ES turi paspardinti investicijas į viešai sektorių bei žalį ekonomiką tam, kad būtų kūrimas darbo vietos. Tehát elnök asszony, Malmström asszony, Malmström asszony. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Malmstrom, ponė Valstrom jau praėjo pakankamai laiko nuo geležinės sienos griuvimo, tačiau atrodo, kad politin, politinėme mąstymė e, dar nedaug kas pasikeitė. mes dar matome, mes dar susidurėme su senais kompleksais. Prisiminkime vengrų demonstracijas, kuriuose prieš du metus buvo pamintos visos žmogaus teisės. Naujose valstybėse narėse iki šiol dar yra ribojamos žmogaus teisės, e, mažumos neturi jokių teisių. Lisabonos sutartis kalba tik apie kompetencijas ir mes turime pasirenkti tai situacijai, kad mes taptume kompetitingesni žmogaus teisų srityje ir dėl to mes turime sukurti naują pareigybę, e, kad galėtume reaguoti į mažumų teises. Man atrodo, kad šioje srityje dar reikia labai daug nuveikti ir neišspręstos mažumų problemos. E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 Ponios ir ponai, e, Lisabono sutartis leis Europai sustiprėti ir pasiruošti ateičiai. Dabar turime gyvendinimo priemonės, taip pat sukurti bendradarbiavimo mechanizmus, kurie leistų bendradarbiauti Europos lyderiams, kurie būtų atsakingi už šios naujos Europos vizijos įgyvendinimą. Ir manau, kad. E, ginčiai dėl asmenybių neturėtų užgošti svarbiausių klausimų. Tai yra darbo vietos kūrimo, ekologijos, klimato kaitos ir krizės laikais. Galbūt nereikėtų ginčytis dėl to, kiek bus skiriama lėšų klimato kaitai. Aš manau, kad svarbiausia šiuo metu yra spręsti ekonominės problemas. Dėkoju. Kirius Kelly, Ponas Keliamas. Kaip ir kolegos, e, aš irgi pradėsiu žodžiais e, dėl 20-mečio Berlyno sienos žlugimo ir turiu pasakyti, šiaip jau 67 procentai mano e, gyvent, šalies gyventojų pasisako už Lisabonos sutartį. Taip pat ir ateityje žmonės be abejo žvelgs į ES su viltimi. E, tarp, tarp, ir kartu be abejo šalis žiūrės į ES su viltimi, tai yra ES, kurios dėka įsigaliojo taika. Tad iš tikrųjų norėčiau galiausia pasakyti, kad dabar mes E, įvardyjam e, įvairius žmonės, kurie turės užimti aukščiausius postus, tačiau mes turėtume pažvelgti ir į kitus dalykus. Labai ačiū. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίτσελ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Labai ačiū. Dabar e, ponas Mitchell vienos minutės kalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei, tai yra e, pirmininką ir pirmininkaujančiuosius, tai yra už tai, kaip e, buvo suorganizuoti šie renginiai. Dabar aš išgirdau tam e, iš savo rinkėjų, tai yra, kad mes mažinam lėšas sveikatos apsaugai ir, nepakank, ir, ir šiaip jau vystimosi pagalbos sąskaita, bet mums reikia abiejų dalykų. Tai yra, mums reikia abiejų dalykų tam, kad galėtume pasiekti ūkio e, atsigaivinimą, kad galėtume įveikti krizę. Mes neturėtume išleisti iš akių tos aplinkybės, kad 11 milijonų žmonių kasmet miršta dėl nepakankamos sveikatos apsaugos besivystančiose šalyse. Todėl tikrai tas klausimas ir tikrai turėtų išlikti politinėje darbo atvarkėje. Tai turėtų būti ir toliau vienas mūsų svarbiausių prioritetinių dalykų. Labai ačiū. Dabar ponas Rivelinį. Grazie, prezidente. Il trattato di Lisbona. Ačiū, ponė pirmininkė. Lisabono sutartis ir tarybos pirmininko skirimas vyksta praėjus 20 metų po Berlyno sienos žlugimo. Tai buvo tikrai susivieniusios Europos pradžia. Ta siena taip, subirėjusi siena atvėrė naujas perspektyvas, tačiau ta siena, kol ji buvo, e, buvo e, daugelio tragedijų liudininkė. Tik tai dabar kita vertus subirėjus Berlyno sienai atsirado naujų sienų, atsirado sienos tarp e, šiaurin, šiaurės ir pietų, atsirado sienos tarp e, tų šalių, kuriuose gimsta idėjos ir tų šalių, kuriuose vyksta gamyba. Todėl visomis šitomis aplinkybėmis tarybos pasirinkimas ir taip pat Lisabonos sutarties įsigaliojimas, tai neturėtų būti daromas prie už uždarų durų. Apie tai turėtų būti informuojamas Europos parlamentas. Taryba apie tai turėtų pranešinėti. Jeigu dabar mes e, kalbam apie tų sienų kurios iškilo, kurios yra ir kurios e, skirs mus ateityje, tai mes turėtume apie tai kalbėti labai atvirai. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Bronsui. Ačiū, ponė pirmininkė. Britų opozicijos vadovas paskelbė ketinimą, kad da, Lisabono sutarties dalis būtų perdėrimos. perdėrimos. Be to kalbama taip pat apie, apie būsimus referendumus dėl būsimų e, sutarčių. Abejo, tai gali atšaukti tuos, tas visas iniciatyvas šiaip jau būsimosios vyriausybės. Tad dabar Britų konservatoriai, tai ką jie ketina, e, į tai mes turėtume. Tai yra, jie ketina šiaip jau tam tikrais atvejais netgi išvesti e, Junktinę karalystę iš Europos Sąjungos. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Malstron. Ponios ir ponai, Labai vyko įdomios diskusijos, norėtų, norėčiau padėkoti už jas. Dabar šiaip jau e, mes labai džiaugiamės, kad e, Lisabono sutartis ratifikuota 27 valstybėse narėse ir tokiu būdu yra tikrai viltis, kad Europ... demokratija Europoje sustiprės. Aš sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, kad galbūt atsitiktinumas, kad e, būtent Šią savaitę Čekijos prezidentas Klausas pasiryžo pasirašyti šitą sutartį, tai yra būtent simboliškai savaitė, kada prieš 20 metų žlugo e, komunizmas, Berlyno siena. Ir tai iš tikrųjų matom, kad čia šiuo atveju Roberto Šumano idėjos nugalėjo Josefo Stalino mintis. Na, o dabar dar kalbėdama apie Čekijos Respubliką, patvirtinsiu pono Dafo e, žodžius. Tai, ką gavo čekai, tai nėra iš tikrųjų toks e, visiškas nedalyvavimas tam tikrose e, ES bendradarbiavimo srityse. Be to, šiaip jau iš tikrųjų komisija šiaip ir teisingumo teismas interpretuos tokius atvejus, kai kils e, tie Čekijos nedalyvavimo tam tikrose srityse e, e, atvejai. Dabar iš tikrųjų laukia šiaip jau mūsų labai sunkus darbas Ir mes susitiksim ateinančią savaitę, ateinantį ketvirtadienį su tarybos tų būsimojų pirmininkų. Dabar kol kas dar anksti įvardyti konkrečias pavardės, tų pavardžių buvo minima. Tačiau šiaip jau be abejo jūs galite teikti savo paraiškas pirmininkaujančiai valstybei, kadangi dar, kaip sakiau, laiko liko iki ketvirtadienio. Ir be abejo išklausysim jūsų susirūpinimą dėl dėl vienodų sąlygų lytims, dėl kitokių dalykų, skiriant, renkant tarybos pirmininką, tas rūpi šiaip jau E, Europos piliečiams. Bet iš tikrųjų, ponė pirmininkė, reikia e, apsispręsti dėl kandidatų į du postus ir mes be abejo įsiklausysim į jūsų patarimus. Na, o kalbant dėl aukštojo e, politi užsienio politikos atstovo, tai tas asmuo šiaip jau dirbs tokiu pagrindinį darbą ir be abejo dirbs glaudžiai su Europos parlamentui E, ir ta programa jo darbo bus pristatyta e, ateinančių metų e, balandžio pabaigoje. Ir be abejo, tas asmuo atsiskaitys, šiaip jau keisis nuomonėmis čia Europos parlamente, keisis mintimis dėl užsienio politikos. Dėl ekonomikos klausimų Maritai Ulskuk norėčiau pasakyti. Tai Švedijos vyriausybė iš tikrųjų šiaip jau neatsisakė minties ir toliau renkti išėjimo iš krizės strategiją. Nes jeigu mes taip paliksim savo ūkį, E, tokio dabartiniai padėty, tai iš tikrųjų paveiks labiausiai pažeidžiamus piliečius. Tad dabar jau tunelio gale matyti šviesa, tačiau be abejo dar šalis e, e, labai veikia didelis nedarbas, ir tas nedarbas išliks ir todėl mums tikrai reikia planų tam, kad mes galėtume išlaikyti tvarų ūkį ir ateityje. Na ir galiausia, ponė pirmininkė, dėl klimato kaitos mūsų ambicijos nemenkesnės. Mes Švedija pirmininkaujančioji valstybė, kaip ir kiti, dirbam dieną, naktį, mes stengiamės įtikinti partnerius ir tikrai norim juos paveikti. Jau buvo surinkta daugybė posėdžių, dar e, bus susitinkama per tas ateinančias 25 dienas iki Kopenhagos susitikimo. Taip, iš tikrųjų, daugelis dalykų vyksta daugelie šalių ir tai teikia mm, drąsos. E, iš tikrųjų, jeigu mes tikimės pasiekti klimato kaitos pokyčių. Tačiau dar ne visos e, šiaip jau domino e, kaladėlė savo vietoj. Galim pasakyti, kad mes vis dėlto siekiam tų tikslų, Tačiau kai kurie partneriai šiaip jau mums kol kas sako, kad dar nesiryšta žengti mūsų užsimoto žingsnio. ES turi tikrai labai aiškius pagrindus, aiškias galutinės datas, iki kurių turėtų būti baigtos dėrybos. Tad tikslas Kijoto protokolą pakeisti saistomo, juridiškai saistomo pobūdžio susitarimu. Ta proga norėčiau padėkoti parlamentui už tą darbą, kurį kurį jūs dirbat dabar ir darbą, kurį jūs dirbsit po Kopenhagos susitikimo. Tad Europa tikrai vadovaujasi didelėmis ambicijomis ir turėtų rodyti pavyzdį ir mes šiaip jau pasirengę atlikti savo vaidmenį, Taip, čia bus iš tikrųjų kalbama apie emisijų pasiskirstimą, bus kalbama taip pat apie vidaus naštos pasiskirstimą, tačiau valstybės narės dar e, ne, nepasiryžusios šiaip jau susitaikyti su ko, tiksliais skaičiais, nes nereikėtų pamiršti, kad ir kitos trečiosios šalis irgi turėtų prisimti tam tikrą naštą. Tad dar kartą norėčiau padėkoti Jums už drąsą ir tikrai tikiuosi, kad mes e, padrasime ir ir kad mes tikimės dirbti su Europos parlamentu ir ateityje. Labai ačiū. E, ponas e, vicepirmininkas, jam suteiksiu žodį. Pone, pirmininko pavaduotoja. Aš dabar kalbėsiu švediškai, nes čia buvo kalbama prancūziškai, angliškai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū E, gerbėmėjai parlamento nariai, aš pasistengsiu kalbėti gimtąją švedų kalbą, tiksliau švedų kalbą ir norėčiau paminėti keletą tų e, vieną iš svarbių dalykų. Tai yra, kaip sutarties tekstas vis dėlto atspindi e, tą tik, dabartinę tikrovę. E, Lisabonos šiaip jau sutartis be abejo bus tas įrankis, kuris mums padės priimti sprendimus, e, sprendimus klimato kaitos klausimais, e, sprendimus susijusius su ūkio padėtimi, sprendimus dėl užimtumo, dėl migracijos problemų ir kitų klausimų, kuriuos mes nagrinėjom. Tad iš tikrųjų visi tie klausimai buvo paminėti anksčiau. Be to, taip pat e, svarbus taip pat ir e, sutarties įgyvendinimo klausimas. Dabar mes, e, tai yra komisijos, jūs kaip žinot, Dažnai šiaip jau Švedija, pagal Švedijos patirtį ne, nemažai vadovaujančių e, postų užima moteris. Ir noriu pasakyti, kad šiuo atveju mes irgi laikomės demokratiško požiūrio ir tokio požiūrio tokioje labai svarbioje e, procedūroje. Kartu ir e, valstybėms, valstybės narės irgi gali kartu pademonstruoti, keldamos kandidatus, juos paremdamos, kad visa tai nėra, nebus tuščios kalbos, kad tai bus tikrai svarūs žmonės. Na ir kaip ponas Havelas e, rašė ir kalbėjo ne kartą, šiaip jau demokratija savaime nenukrinta kaip mana iš dangaus. Tai demokratija nėra savaime suprantamas dalykas demokratiją mes turim puoselėti, už demokratiją mes turim nuolat kovoti, ją atkovoti. Na ir dabar dar, e, kaip e, komisijos taip pat vardu, norėčiau padėkoti Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei už tikrai didelį nuveiktą darbą Ir tikrai tik, dabar tik belieka tikėtis, kad tai, kas, kam išpūrinta dirba, kad tai e, bus įgyvendinta. Dabar vienas, e, viena tokia atsakomybė, kuri mums tenka, tai bendra piliečių atsakomybė. Ir tam e, šiaip parengta žalioji knyga, kurioje išdėstyti e, šiaip jau svarbiausi e, būtent to bendrapilietiškumo dalykai ir mes tikimės, kad iš tikrųjų, jeigu tas klausimas e, bendros piliečių iniciatyvos bus greitai aptartas parlamente, tai mes jau tada galėsim numatyti konkrečius žingsnius šiai iniciatyvai dėkti. ir kartu galėsim tada išnaudoti naujus Lisabono sutarties straipsnius nuostatas. Klimato kaitos dėrybos jau buvo aptartos ir suprantama, kad mes, mūsų tikrai e, šiaip jau stiprybė, tai kalbėjimas, galėjimas kalbėti uh, vienu balsu ir kartu siekti juridiškai saistomo susitarimo, kartu e, be abejo atsižvelgiant taip pat į mūsų partnerių gerą valią. Ir galiausia noriu pasakyti, kad taip, aš tikiuosi, kad mes ir toliau tęsim bendradarbiavimą ir kai jau įsigalios e, Lisabono sutartis ir iš tikrųjų tada nauji darbai laukia komisijoje ir, ir kartu vėlgi pagal naująją sutartį atitinkamai vėl reikės organizuoti ir naujosios komisijos e, darbą. Tad e, norėčiau padėkoti Jums uždėmesį. Thank you, Mrs. Vice President. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Na kągi, baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto ir galime perkyti prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl 2009 metų lapkričio 18 dienos ES Rusijos aukščiausio lygio susitikimo Stokholme.